Pereiname prie balsavim, pasiaiškimų dėl balsavimo motyvų ir pirmiausia kalbės ponas Peteris Jaras, EPP frakcija. Vieną minutę. Dėkoju, pirmininkė, tik norėjau pasakyti, kad balsuodamas dėl 2017 metų kalendoriaus Europos parlamento e, sesijų. Būčiau pageidavęs kiek daugiau ryšto, drąsos parodyto. Galėjome sutaupyti daugelį posėdžių Strasbūre ar Bruselėje. Tiesiog turėtumėm tuomet daugiau galimybės komitetuose pagal tam tikras kompetencijos rytis diskutuoti. Taigi labai apgailestauju. Dėl to, aišku, dar ne viskas gal prarasta, gal galėsime padiskutuoti, pas, pa, padiskutuoti dėl apie tai ir veikiau tiesiog susitikime komitetuose dažniau dirbti, negu kad organizuokime šitiek daug trumpų, pavyzdžiui, sesijų plenarinių Briuselyje. Eh. Ačiū. Toliau vieną minutę ponai Arnett. Dėkoju, ponė pirmininkė. Jungtinė karalystė buvo labai kritikuojama praeisiais metais dėl 142 dienų, kurios yra numatomos e, ir per kurias yra dirbama mes čia iš tiesų iš penkių dienų irgi e, dirbame ne visas penkias, e, gauname ne visada laiko pasisakyti, yra trumpinamas kalbėjimo laikas ir tiesiog nėra kaip realiai padiskutuoti su kitais kalbėtojais, aptarti siūlomą teisėkuros aktą. Reikėtų kalbėjimo laiką paskirstyti adekvačiai, kad būtų galima renkti uh, rimtus debatus ir tikrai labai sveikinčiau tai. Man tai kartais atrodo, kad ir 30 sekundžių yra labai daug. Ačiū. Ponas Vandalinas dėl posėdžio vedimo. Ačiū, ponė pirmininkė. Gal kiek paaiškinkit, kas čia vyksta? visiškai nepriimtini dalykai. Nenorima kalbėti apie 2017 metų kalendorių, net nebuvogi nieko pasiūlyta dėl pakeitimų ir dabar aiškinamasi e, dėl balsavimo motyvų, kai tai net neturėjo vykti, man atrodo, tai visiškai nedemokratiškas požiūris. Ik was nog niet uitgesproken, voorzitter. Ir aš dar net nebaigiau kalbėti. Būtų gerai, jeigu pasiklausytumėt, ponė pirmininkė, ką sakau. Taigi, yra pateikiamas pasiaiškinimas dėl balsavimo motyvų, dėl balsavimo, kuris net ne, negalėjo vykti. Nes jeigu nėra pasiūlymų dėl pakeitimų, tai ir negalime net balsuoti. Man atrodo, turėtumėt į darbo tvarkę pirmininkų sueigoje būtinai tai įtraukti. Ačiū, tikrai visą laiką įdėmiai jūsų klausausi, bet turiu taip pat ir administracijos, parlamento administracijos balso paklausyti ir tikrai reikia pripažinti, kad balsavimas buvo įtrauktas į darbo tvarkę dar iki susidarant būtent tokiai situacijai. Taigi tiek dėl to ir dabar dėl ponios Geringer de Odenberg pranešimo Europos ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūra ir Europos mokėjimo įsakymo procedūra. Pirmiausiai, ponė Šoidrova. Dėkoju, ponė pirmininkė. Norėjau paaiškinti, kodėl taip remiu europinę procedūrą šiuo atžvilgiu. Manau, kad tai yra teigiamas poslinkis vartotojų apsaugos e, kontekste ir priemonės, kurios siūlomos, yra labai priimtinos e, tarp valstybinių mastų galiojanti teisė reikšti pretenzijas, e, prašyti gražinti pinigus yra visiškai teisėtas reikalavimas. Pavyzdžiui, kartais gali būti taip, kad prekė nėra išsiunčiama iš vienos šalies į kitą. Ir labai apmaudu, kad ne visi vartotojai, ne visi klientai tokių įmonių žino apie, apie šią savo teisę. Galima taip pat kreiptis ir į teismą ir, ir procedūra nėra labai sudėtinga ar brangi dabar e, e, sumos riba nuo 2 iki 5 tūkstančių eurų padidinta, netgi ir dar daugiau buvo galima. Bet tikrai pritarčiau tam, kad ne vien tik su darbo teisė būtų susijusios visos procedūros. Ačiū, ponė pirmininkė. Parėmiau šį pasiūlymą su dirbęs Čekijos teisingumo ministru ir žinau, kiek problemų tarp valstybinių mastų kyla, daugelis įmonių ar piliečių tiesiog e, baiminasi sudėtingų procedūrų ieškinių teisme, kurie daug kainuos, kaip, kaip neretai galvojama. Taigi dabar bus galima veiksmingiau bendradarbiauti teisingumo srityje. ir galbūt bus galima dirbti, pavyzdžiui, videokonferencijų formatu, sudaryti galimybės suvienodinti teismų įkainius ir tai tikrai palengvintų kelią teisingumo link. Kol kas e, tai reikšminga kliūtis vidaus rinkos kontekste. Ačiū. Minut, Pone Makovei, vieną minutę. Dėkoju, pirmininkė. 2006 ir 2007 metais reglamentai atitinkami pasirodė, kuriuose kalbama apie trumpesnės procedūras, ypatingai galvojant apie nedidelės sumas ir čia kaip tik būtų taikomas Europos ieškinių taikoma Europos ieškinių nagrinėjimo procedūra. Būtų manoma greičiau taip viską padaryti. Procedūros visos turėtų būti derinamos tarpusavį ir svarbu, kad mes eitumėm ir toliau, žengtumėm dar vieną žingsnį į priekį, pagalvotumėm apie savo kitus tikslus, padidintumėm sumą iki 5000 eurų ir susisiekimo priemonės taip pat turėtų būti numatomos aiškios ir jų turėtų būti paisoma, su teisėjais turėtų būti galima susisiekti, organizuoti telekonferencijas. Visą tai turėtų būti galima padaryti ir nuotoliniu būdu. Yra, tai yra išnagrinėti tokius ieškinius, kad gal galia būtų išmokėtos atitinkamos sumos nukentėjusiesiems. Ačiū. Toliau Peteris Jaras vieną minutę. Dėkoju, pirmininkė. Turiu pasakyti, labai geras dalykas e, tas Europos e, ieškinių nagrinėjimas dėl nedidelių sumų. Mūsų dabartinė likščiolinė patirtis rodo, kad suvienodinimas procedūrų leido 50 procentų sumažinti e, kaštus patiriamas išlaidas ir sutrumpinti patį bylų nagrinėjimą. 2000 eurų. Pirmiausiai numatyta tokia suma, aišku, būtų galima ir padidinti dar. Iš tikrųjų, net ir tokios sumos pakanka, kad bent jau 50 procentų ginčių būtų galima spręsti tokios procedūros kontekste. Didžiosios įmonės tai be abejo turi teisės skirius ir gali užsiimti visais šiais klausimais deramai, tačiau mes kalbam apie mažas įmonės veikiančias vidaus rinkoje ir jeigu tik e, sumanytume kokiu nors kitų reikšmingų patobulinimų vidaus rinkos veikimo srityje, manau, tai tik palengvintų e, gyvenimą Europos Sąjungos e, priekybos kontekste. Ačiū. Toliau ponas Mamikins. Vieną minutę dėkoju, ponė pirmininkė. Europos Sąjunga yra grindžiama bendradarbiavimu tarp įvairių jos regionų, valstybių narių ir piliečių. Ir visuomet akcentuojame mažų ir vidutinių įmonių lemiamą vaidmenį. Turėtų būti numatoma galimybė kreiptis į teismą, ypatingai jeigu eina kalba apie finansinės kompensacijas, apie pinigų susigražinimą. Sistema turėtų būti sklandžiai veikianti, kad nebūtų keliamos darbinės kliūtys kreiptis su atitinkamais ieškiniais. Ir aš balsavau už šį pranešimą, kadangi visomis išgalėmis remiu tokį pasiūlymą. Manau, kad ieškiniai dėl nedidelių sumų ir vienodai nagrinėjimo procedūra tiesiog padidins įtikinamumą mūsų sistemos. Ačiū. Toliau Stanislavas Pončakas. Ačiū. Pirmininkė, aš ir dėl savo balsavimo motyvų norėjau pasisakyti, paremiau patiktą pranešimą, kadangi galvoju, jog svarbu yra reikalauti teisybės, suteikti galimybę piliečiams kreiptis į teismus, bet be abejo čia lemiamas dalykas yra supaprastintos procedūros teisminės, kadangi be jų gana sudėtingas būtų eilinio piliečio kelias ir 5000 eurų tokia suma, mano manimu, turėtų būti jau tikrai maksimali, kokia čia numatoma. kad piliečiai galėtų efektyviai naudotis teismo keliu, siekdami savo teisų užtikrinimo. Uh, Bet čia ko trūksta pranešime turiu pastebėti tai prevencinių priemonių, kad apskritai tokių ginčių netiktų. Ne, neliktų. Ačiū. Toliau, pano Gžip, pranešimas tam tikrų taršalų išmetamų į orą kiekio apribojimas. Pirmiausia, pone Makovei, vieną minutę. Mulțumesc, domnule președinte. Uh, poluarea... Ačiū, pirmininkė. oro tarša yra labai svarbus veiksnys, sukeliantis daugybę lygų Europos Sąjungoje. Ir um, tie taršalai yra susijęs su energetikos sritimi, namų e, šildymu, tiek privačiais ūkiais, tiek pramonė. Daug teršalų pasklinda į orą. Čia Ir ES 155 tūkstančiai tokių įrenginių yra, kurie veikia netitikdami visiškai ES galiojančių normų. Todėl tiesiog nebelieka nieko kito. Kaip kad pritarti tokiam pranešimui ir siūlymui, kad būtų apribojamas taršalų kiekis. 2016 metais e, komisija turės numatyti minimalius standartus e, veiksmingam energetikos sektoriaus veikimui, kad būtų galima suderinti juos ir su naujausiamis technologijomis. Ačiū, tariau, ponas Jaras, vieną minutę, prašau. Dėkoju, ponė pirmininkė. Turiu pasakyti, pritariau pranešimui, bet visgi man sunku būtų pasakyti, jog esu visiškai įtikintas to pranešimo turinio. Ar tikrai viskas bus taip, kaip parašyta? Du dalykai čia numatyti. Dėl atitinkamų pakeitimų turėtų būti pagerintas direktyvos veikimas ir pagerinta oro taršos situaciją Europos Sąjungoje, nedarant nedaramo poveikio ar neigiamo poveikio ekonomikai ir ūkiui taip pat, tai turėtų prisidėti prie desnės demokratizacijos. Jeigu tai bus, sveikinu, tačiau akilai turėtų kolegos atitinkamam komitete stebėti situaciją, kad tikrai būtų įgyvendinta tai, kas apie, apie ką čia rašoma. Ačiū. Pone Jar, toliau. Ponas Mamikins. Viena minutė, prašom. Dėkoju, pirmininkė. mūsų kasdienybės nebeįmanoma įsivaizduoti be elektros energijos, be šildymo, be kitų technologijų. Tačiau suvokiame ir tai, kad oro tarša yra tikrai nemaža dėl to, sunkiųjų dalelių daug pasklinda. Todėl yra labai svarbios e, direktyvos, pavyzdžiui, dėl didžiųjų deginimo įrenginių būtų gerai, kad atsirastų dar ir trečia direktyva šalia esančių tų dviejų, tačiau mm, reikėtų visas jas veiksmingai įgyvendinti. Ačiū. Ir pone Džil. Dar vieną minutę. Dėkoju, balsavau už, kadangi manau, kad e, reikšmingai prisidėsime taip veikdami, e, mažindami teršalų išmetimą į orą. Junktinės karal, karalystės duomenys rodo, kad žymiai daugiau mirčių fiksuojama dėl oro taršos sukeltų lygų ar priežasčių, negu kad anksčiau manyta. Taigi tai yra labai rimtas e, grėsmės veiksnys mūsų visuomeniai. E, iš tiesų Ir e, vadinamasis teisėkaito skandalas yra tikrai e, didžiulis, kadangi čia yra žaidžiama su žmonių sveikata. Reikia numatyti nepriklausomą e, tipų patvirtinimo agentūrą, tarnybą ES, kad būtų rimtai dirbama ties atestavimu ir kad būtų paisoma reikalavimų, kuriuos esame numatę, nes tai, kas dabar numatyta, tiesiog neveikia. Ačiū ir toliau ponas Eka. Vieną minutę. Dėkoju pirmininkė, balsavau prieš ir balsavau tiesiog prieš bet kokį su aplinkosauga susijusi teisės aktą, kuris siūlo komisija, kadangi tai kenkia uh, E, darbo rinkai, mažiau darbo vietų sukūriama. Nuolat prarandame darbo vietas dėl tokių teisės aktų. Kada pagaliau bus padarytas galas tam? Mums per daug tai kainuoja. Ir ką daryti žmonėms, kurie nebegali dirbti e, kvalifikuoto darbo savo m, profesijos toliau plėtoti, kaip paaiškinti žmonėms situaciją, kurie praranda savo darbą, kodėl taip buvo padaryta tuomet raginčiau geriau sažiningai pagalvoti apie tai, kaip spręsti susidariusias problemas, kad ir dėl sunkiosios pramonės jungtinėje karalystėje. Nes šiuo metu yra tokia situacija. Europos komisija leidė teisės aktus, kurie tiesiog naikina darbo vietas ir naikina mūsų pramonę. Dziękuję bardzo. E, bardzo proszę. Ačiū. Dar norėčiau visus paraginti anksčiau užsiregistruoti pasiaiškinimams dėl balsavimo motyvų. Ir dabar dar suteiksiu žodį Stanislavui Polčiakui, bet tikrai registruokitės anksčiau, kadangi tik parlamento pirmininkas iš tiesų gali spręsti, ar jums suteikti žodį ar ne. Prašom. Ačiū, ponė pirmininkė už tai, kad esat palankiai nusiteikęs. Mm, Buvo užsiregistravęs, tik nežinau, kodėl ekrane nedega mano pavardė. Parėmiau, parėmiau šį pasiūlymą, bet nėra visiškai vienareikšmė mano pozicija, kadangi ES be abejo reikia tvarkyti su aplinkosaugos sritimi Tai kelia mums labai daug rūpeščių ir Volkswageno atvejis, manipuliavimas dėl taršalų emisijų. Čia minėtini dalykai. Bet man atrodo, pirmiausia, reikia tiesiog pasigilinti į tai, kiek rimtai yra įgyvendinami iki šiol galiuojantys teisės aktai taršalų išmetimo srityje ir ką čia būtų galima nuveikti. Ačiū. Toliau pono Lavija dar pranešimas žmonėms vartoti skirti kazeinai ir kazeinatai. Ponas Mamikina. E, kungs, e, kazeins ir fosfoproteinų. Ačiū, ponė pirmininkė, kazeinas. Tai yra produktas, kuris yra priskiriamas e, produktų grupiai, kuriame yra 4 penktadaliai gyvulinės kilmės baltymų. Tai yra natūrali cheminė medžiaga, kuri taip pat randama ir žmonių organizme. Taip pat e, kazinose yra taip pat amino rūkščių, kurios e, yra labai svarbios mūsų balymų struktūrai. Nepaisant e, to, ką aš jau pasakiau, yra tarptautiniai standartai būtent skirti kazinatų gamybai. Ir mes turime priartėti prie šitų tarptautinių standartų, kad galėtume reglamentuoti kazino pardavimą ir gamybą tarptautinėje rinkoje. Dabar kalbant apie tą standartizavimą, tai iš tikrųjų vartotojai taip galėtų lengviau suprasti, kokį maistą jie perka. Taigi aš balsavau už šį pranešimą. Ačiū. Ponas Paspešil, vieną minutę. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš e, iš tiesų e, pritariu šiam pranešimui. Iš pirmo žvilgsnio atrodo, kad tai yra e, sudėtingos taisyklės, kurios mūsų gyvenimą tik apsunkins. Tačiau mes taip tik tai pasieksime geresnių rezultatų. Manau, kad su suderinti standartai galės prisidėti prie to, kad bus nustatytos atitinkamos taisyklės dėl regmės, kiekio dėl atitinkamo tinkamos sudėties ir taip mes galėsime parengti tarp, e, e, e, standartus, kurie bus primtini tarptautinėms organizacijoms. Manau, kad tai padės pramoniai, vartotojams, nes vartotojai žinos, kad jų naudojamos medžiagos atitinka kokybės standartus ir taip mes galėsime panaikinti vidaus kliūtis vidaus rinkoje. Ačiū. Tai buvo e, paskutinis pasisakymas dėl balsavimo motyvų. Ir dabar e, posėdis atidamas iki 15 valandos. Gerą apetitą.